klausimas, į kurį atsakoma žodžiu dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos. Klausimą uždavė už socialinių reikalų komitetas ir suteikiu žodį klausimo autoriai, poniai Maritai Ulfskog. Ačiū, ponė pirmininkė. Krizė Dėl krizės jaunimo nedarbas daugelie valstybių ir regionų pasiekė neregėtą mastą. Daugelis jaunų žmonių negali susirasti pirmojo darbo ir todėl negali e, gyventi normalaus suaugusio gyvenimo. 2013-aisiais, kad būtų išspręsta ši situacija, buvo patvirtinta jaunimo užimtumo iniciatyva. Šios iniciatyvos tikslas e, už užtikrinti, kad jaunimas e, susirastų darbo labiausiai nukentėjusiuose ES regionuose ir tai daryti, e, kuriant jaunimo, steigiant jaunimo užimtumo e, projektus. Taip pat buvo skirtas reikalingas finansavimas. Jis e, tapo prieinamas valstybėms narėms nuo 2013 rugsėjo 1. Tačiau praėjus vieniems metams nuo programos įsigaliojimo pasiekti praktiniai rezultatai netitinka mūsų lūkesčių. Pri, e, nors buvo sudarytos sąlygos e, našiai panaudoti skirtas lėšas, jaunimo užimtuvo iniciatyvai nebuvo išnaudotos galimybė, buvo panaudotos. Iniciatyvai iniciatyvą e, pradžioje e, pasiūlė Europos vadovų taryba. Nežiūrinti tai, praėjus pusantrų metų po to, kai buvo skirtas finansavimas, valstybės, valstybės narės e, daug prašiau išnaudoja šios iniciatyvos lėšas neįtikėtasi. Nežiūrint to, kad stigo, kad pradžioje stigo e, grinųjų pinigų, tačiau šis klausimas buvo išspręstas, skyrus avansinį finansavimą. Kokios dar kliūtis trukdavo valstybėms narėms imtis veiksmų? Kaip taryba rengėsi užtikrinti, kad ši iniciatyva būtų sparčiai ir veiksmingai įgyvendinta? Valstybės narės, kuriuose jaunimo nedarbo lygis yra aukščiausias ir kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės, e, atsilieka panaudodamos jaunimo žimtumo iniciatyvo skirtus išteklius ir įgyvendindamos jaunimo garantijų schemas. Reikalinga ilgalaikė politika sprendžiant šį klausimą. Ko, su kokiamis konkrečiamis kliūtėmis jos susiduria? E, ko, kur taryba gali pažadėti pažangą? Ar taryba gali pažadėti, kad bus skirtas tinkamas finansavimas šią iniciatyvai po to, kai bus panaudotos avansinės lėšos? Parlamentas tikisi spartaus, veiksmingo ir į rezultatus orientuoto papildomo um, avansinio finansavimo, kuris būtų skirtas per 12 mėnesių po pakeitimų įsigaliojimų. Kokias priemonės taryba numato dėkti, kad užtikrintų, jog jaunimo, jaunimas neturintis darbo galėtų pasinaudoti šiomis lėšomis? Kaip rengiamasis stebėti pažangą? Ar taryba gali pažadėti, kad e, praėjus šešiems mėnesiams po e, keičiančio reglamento bus įvertinta pažanga, taip pat kaip taryba rengėsi, ką taryba rengėsi daryti tuo atveju, jei paaiškės, kad e, rezultatai ne, nepateisins lūkesčių, netgi skyrus papildomą finansavimą. Ačiū. Dabar žodis poniai Kalinai Lukaševicai. Trims minutėms. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, esu dėkinga už man sutiktą galimybę aptarti su jumis darbo uh, E, rinkos situaciją, e, jaunimo situaciją Europos Sąjungoje. E, tarybos pirmininkė skiria didelę svarbą būtinybei gerinti ypač nu, pažeidžiamų visuomenės grupių galimybės rasti užimtumą. Tai yra jauni žmoniai, žmonės ir ypač tinkamo išsilavinimo ir įgūdžių neturintis jaunimas. Europos 2020 strategija ypač akcentuoja e, veiksmingas įgyvendinimo priemonės skirtas išspręsti jaunimo nedarbo problemą. Realybėje jaunimo nedarbas vis dar yra labai didelis kai kuriuose valstybėse narėse. E, tai reiškia, kad nepanaudojami žmonių talentai, prarandami žmogiškiai ištekliai ir kai kuriais atvejais e, padaroma didžiulė žala e, visam likusiam žmogaus gyvenimui. Šiame kontekste jaunimo garantijų schema draugė su jaunimo užimtumo iniciatyva yra labai aktualios priemonės. Abi jos skirtos e, kovoti su jaunimo nedarbu labiausiai nukentėjusiuose regionuose. Tai yra tuose, kur jaunimo nedarbas siekia daugiau nei 25 procentus. Norėčiau paminėti pozityvų pavyzdį ir papasakoti apie Latvijos patirtį. Latvija yra viena iš valstybių, kuri ėmėsi gyvendinti jaunimo e, garantiją nuo 2014 sausio mėnesio. Ir mes jau dabar matome pirmuosius rezultatus. Jaunimo užimtumas, atsiprašau, jaunimo nedarbas per 2014 nukrito 3,8 procento. Mm, matome, kad daugybė, daugybė aspektų apsprendžia valstybių narių gyvendinamos programos. Nežiūrint į tai, jau dabar aišku, kad reikia nuveikti dar daugiau. Nežiūrint e, daug žadančių paskatų, jaunimo e, žimtumo iniciatyva ir jaunimo garantijų schema nėra e, tas, ta panacija, kuri išspręs visas nedarbo problemas. Kaip žinome, jaunimo e, užimtumo iniciatyva įgyvendinama trumpiau nei e, daugiametė finansavimo programa. Ir tai reiškia, kad konkreti pažanga pasiekta pirmaisiais metais apspręs bendrą šios iniciatyvos sėkmę. Tai padėtų išspręsti daugybės jau, milijonų jaunų europiečių problemas, kurie e, neranda darbo ir neturi galimybės įgyti tinkamą švietimą ar ar dalyvauti mokymuose. Todėl esu įsitikinusi, kad parlamento nariai pritars mano nuomonį dėl to, jog tolesnis vėlavimas įgyvendinti jaunimo užimtumo iniciatyvą veikiausiai susilpnins valstybių narių įgyvendinamas priemonės kovojant su jaunimo nedarbu. Viena iš pagrindinių kliučių gyvendinant jaunimo užimtumo iniciatyvą yra e, grinųjų pinigų srautų stygius E, nes jie užtikrina galimybę pervesti mokėjimus e, tos pagalbos gavėjams. Tarybos pirmininkė nori atkreipti dėmesį tai, kaip svarbu laiku paspartinti jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimą. Todėl visiškai sutinku su Europos parlamentu, kad reikalingų lėšų skirimas valstybėms narėms anksčiau šiame procese yra vienas svarbiausių veiksnių, kuris leis užtikrinti e, kokybiškesnį e, e, įgyvendinimą ir pasiekti apčiopiam rezultatų. Jei bus pakankamai reikalingų grinųjų pinigų, bus galima sparčiau gyvendinti reikalingas politikos priemonės, numatytas jaunimo garantijos gyvendinimo planuose. Galime didžiuotis tuo, kad dabar patiktas keičiam, pakeitimo teisėkuros pasiūlymas buvo parengtas per rekordiškai trumpą laiką. E, į tarybą e, projektą patvirtino vakar, šiandien e, po jūsų balsavimo mes pasirašėme patvirtintą tekstą. Po jo paskelbimo kitą savaitę valstybės narės galės gauti valstybės narės jau galės gauti e, iniciatyvai skirtą e, avansinį finansavimą. Iš viso e, asignavimai jaunimo užimtumo iniciatyvai 2015-aisiais e, bus padidinti iki 1 milijardo eurų. Norėčiau pasinaudodama šią galimybę jūs patikinti, kad taryba ir toliau aktyviai stebės e, jaunimo užimtumo situacijos raidą ir tai, kaip valstybės narės įgyvendina jaunimo garantijų ir jaunimo užimtumo iniciatyvą. Tuo pat metu mes turime nepamiršti, kad jaunimo nedarbą apsprendžia daugybę įvairių priežasčių. Todėl papildomas finansavimas yra papildoma priemonė šalia kitų priemonių ir reformų, kurių valstybės narės privalo imtis, kad išspręstų e, e, su krize susijusias problemas ir struktūrinės problemas, sprendžiančias jaunimo nedarbą. Reikia, kad ženkliai sumažintume nedarbą, reikia sukurti daugiau naujų darbo vietų. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į socialinių partnerių vaidmenį, e, kuris yra labai svarbus šiame kontekste. Ačiū uždėmesi. Ačiū dabar išklausysime kalbėtojų frakcijų vardu. Pirmiausia, apie frakcijos vardu, ponė Moran Šachtyje. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau tarybos atstovai pasakyti šį vakarą, kad jaunimo užimtumo iniciatyvos valstybės norėjo, tai yra jų išradimas, jos, pareng, jos e, paruošė komunikatą šią temą ir sakyčiau, kad jos pačios įnešė sum, sumaišties tarp jaunimo uh, užimtumo uh, iniciatyvos ir jaunimo garantijų schemos. Tai yra priemonės, kurios atspinda tikruosius poreikius, e, jaunų bedarbių poreikius. Ir, nežiūrinti tai, per pirmosius metus e, jaunimo žimtumo iniciatyva buvo prieinama, tačiau jos įgyvendinimas buvo silpnas valstybėse narėse. E, yra keletas gerų pavyzdžių, jūs minėjote, tačiau jų nebuvo daug. Taip pat mes iš karto reagavome finansų klausimų ir Nors kartą ES viskas vyko nepaprastai greitai reaguojant ir per tris mėnesius e, avansinis finansavimas nuo 1 procento buvo padintas iki 3. Noriu padėkoti visoms politinėms frakcijoms, kurios padėjo taip pat tarybai ir komisijai. Tačiau mes nepailsime, mes ar toliau dirbsime, mes norime, kad tos nuostatos būtų išnaudotos. Žinau, kad daugybė ministrų vis dar maišo jaunimo užimtumo iniciatyvą ir jaunimo garantijų schemą. Žinau, kad reikia informacijos, reikia bendrauti. Mes norime, kad būtų labai konkrečiai e, tos priemonės įgyvendintos, todėl prašau jūsų padėti mums daryti spaudimą valstybėms narėms. Ačiū, norėčiau paraginti visus laikytis pasisakymui skirto laiko. Ponas Benifei, dviems minutėms, socialdemokratų vardu. Grazie, prezidente, cari kolegi. Ačiū, pirmininkė, ponius ir ponai, gerbimi tarybos atstovai, man labai malonu vėl turėti galimybę pasisakyti dėl šios rimtos jaunimo, jaunimo darbo problemos. Prieš keletą savaičių buvo patvirtintas šankstinis finansavimas jaunimo užimtumo iniciatyvai. Dabargi parlamentas ragina, kad e, iš tikrųjų valstybės narės imtųsi rimtai spręsti e, šitą senėjusią jaunimo nedarbo problemą nes dabar mes matome, kad e, daug žmonių yra pasirengę griebtis bet ko, kad tik tai sugebėtų pragyventi. Noriu dar kartą priminti tai, kad e, parlamentas e, pateikė reikiam pakeitimų, kurie leistų valstybėm nariam laiku gauti finansavimą ir dabar valstybės narės turėtų tiesiog imtis įgyvendi šitų dalykų, nebekelti jokių kliučių. Uh, Labai svarbu, kad būtų pašalintas sus problemos susijusios su perteklinė biurokratija, nesvarbu ar kalba sukius apie jaunimą, kuris registruojasi, ar apie partnerijos kompanijas, kurios priema tą jaunimą dirbti. E, iš tikrųjų, šių dienų kontekste tai yra visiškai nedekvatu. Šiek, šitiek daug jaunų žmonių, e, kuriems tikrai reikia tos pagalbos, net nežino apie tą jaunimo užimtumo iniciatyvą, apie specialias programas. Mes turime imtis greitų žingsnių, e, kad jaunimas gautų kokybiškų darbo pasiūlymų, nes kitaip investicijos šios instrumentus, šias priemonės tiesiog e, dar labiau sustiprins jaunimo nesaugumą. Valstybės narės, padedant komisijai ir parlamentui, e, turėtų imtis priemonių, nes tokiu būdu bus įspręsta visos kartos E, problema. Iš tikrųjų nėra jokios magiškos stebuklingos lasdelės. E, viena komisija nieko nespės. Reikia panaudoti visus ES išteklius tam, kad e, ekonomika atsigautų, investuojama būtų į strateginius sektorius, taip pat reikia skatinti europinę pramonės politiką. Na ir be abejo labai svarbu, kad tai atinčiai kartai mes bendro priemonėm sukurtumėm geresnį ateitį. Pone Bentai, Benefei, ar primsite klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą. Ponas Sanį. Labai ačiū, kad sutikote išklausyti mano klausimą. Taip, sutinku su to, kad mums tikrai reikia kokybiškų darbo vietų. Bet ar Jūs numatote kokią nors sistemą, kuri leistų įvertinti visą tai, kuri tikrai veiktų ir kad būtų galima garantuoti, jog vyriausybė nešvaisto pinigų tiesiog vėjais, e, kurdama kažkokias tai fiktyves darbo vietas, kad ta pagalba yra reali. Na, manau, kad reikia taikyti mišrės priemonės. Viena vertus svarbu, kad ekonomika iš viso atsigautų ir būtų kuriamas darbo vietos. E, kita vertus, kalbant apie realias, tikras darbo vietas, labai svarbu e, užtikrinti, kad šitie planai ir Europos e, pinigai netaptų tiesiog paprasčiausiam subsidijom. Mums reikia ne tik tai subsidijų politikos, mums reikia iš tikrųjų sukurti užimtumą, sukurti realias darbo vietas ir komisija su savo iškiomis gairėmis bei parlamentas turi prižiūrėti, ką daro valstybės narės. Taigi reikia abiejų tipų priemonių. Pone Makentoje, atsar vardu. Vieną minutę. Labai ačiū. Mano šalyje nedarbas, o taip pat mano Vasmidlens likimų regione, e, per pasarus keltą metų mažėjo. Nedarbas tarp 16 mečių, nuo 16 iki 24 metų jaunuolių smarkiai mažėjo. Ir e, nors per pastaruosius kitimas gal buvo ir mažesnis. E, ir dabar e, nedarbo lygis yra 15,9 procento. Kalbant apie CB statistiką, e, kita vertus duomenys rodo, kad e, tas nedarbas išaugo Vasmilendo regione. Tad tai jau kad kokia būtų statistika, ką aš tikrai žinau, kad mes vis dar turime 6,5 tūkstančio jaunuolių nuo 16 iki 24 metų e, Birmingeno apylinkėse, kurie vis dar neturi darbo. Taigi reikėtų labai gerai įsižiūrėti, kas vis tik tai nesuveikia. Jaunimo žimtumo iniciatyva e, iš tikrųjų mm, labai smarkiai nepasiekė savo tikslų. Aš skaičiau auditorių ataskaitas ir taip pat. Bet man teko keistis, tai yra numatomas pasikeitimas nuomonėmis su Iljana Ivanova dėl specialius ataskaitos kitą savaitę. Jeigu jaunimo užimtumo iniciatyva nepasiekė pozityvių rezultatų, tai reikia labai aiškiai išanalizuoti, kodėl taip įvyko. Ir e, tikimės, kad e, bus patiktas geresnis reglamentavimo paketas, taip pat ir su e, E, komisijos e, vicepirmininko Timurmano palaiminimu. Ir tikėkime, kad šitos priemonės jau sukurs geresnę terpę jaunimo žimtumai kelią. Toliau. Pane Harkin. E, na, iš tikrųjų, labai svarbu kelti komisijai klausimus dėl jaunimo E, užimtumo iniciatyvos ir e, keltas tų klausimų nuskambėjo. Tai yra, kodėl taip lietai buvo įsisavinama, e, įsisavinama šios priemonės, kodėl jos nesuveikė. Na, aš ne, necituosiu įvairiausių statistinių domenų. Mes visi žinome, kad jaunimo nedarbo lygis neprimtinai aukštas. Įvairios institucijos kalba apie jaunimo nedarbo, jo, problem, jo šios problemos sprendimą, jaunimo šimtumo iniciatyvą ir atrodo, kad Europos pritinė vertė iš tikrųjų kol kas buvo labai neženkli. Jeigu norime sėkmės, tai taryba turi suvaidinti savo vaidmenį. Ir tai yra labai svarbus vaidmuo įgyvendinant jaunimo žimtumo iniciatyvą. Iš tikrųjų, šios iniciatyvos rėmos yra daug lankstumo, ta galimybė numato įvairias praktikas, mokymus, e, taip pat e, tikslingas subsidijas, e, įdarbinant jaunuolius, mobilumo priemonės, e, jaunųjų verslininkų, pradinio kapitalo iniciatyvas ir panašiai. Labai, Na, ir be abejo reikia pripažinti, kad jaunimo užimtumo iniciatyva ir jos priemonės nėra panacėja. Tačiau, net ir tai pripažinėme, turime suprasti, kad vis dėlto tarybą reikia spausti kadangi vis dėlto šios priemonės yra svarbios, jos gali prisidėti prie darbo problemos sprendimą. Mes norime, kad e, papildomas e, išankstinio finansavimo priemonės būtų greitai ir efektyviai savintos. Mano kolega Makintoras e, pasisakė prieš auditorumo atstovus dėl jaunimo garantijų. Na ir keltas ten įvardintų problemų iš tikrųjų turi būti skubiai sprendžiamas. Pavyzdžiui, valstybės narės neteikia uh, E, aiškios ir pilnos informacijos dėl savo finansavimo, kuris skirtas palaikyti jaunimo garantijų fondui. E, šios klausimus reikia spręsti. Taip pat labai svarbu, kad valstybės narės prisimtų pilną atsakomybę ir nedelsiant įgyvendintų šitą jaunimo šimtumo iniciatyvą. Ačiū toliau, ponia Gonsalės Penės. Minutė 30. Be tų pagristų abejonių, kurios nuskambėjo, esama ir kitų e, rimtų klausimų. Socialiniai apkarpimai, pavyzdžiui, pakeitė modelį ir kai kuriuose valstybėse skurdas e, tapo visišką normą. Tai yra, žmonės dirba, bet vis tiek negali sudurti galo su galu. E, todėl labai svarbu surasti sprendimą, kuris leistų išspręsti šitą jau E, praktiškai uždarotų tapusią problemą pietų Europos valstybėse. E, galima kalbėti apie įvairias apmokestinimo schemas, ypatingai turtingųjų. Tačiau labai svarbu, kad pirmiausiai e, jaunimo iniciatyva, jaunimo užimtumo iniciatyva leistų nukreipti fondus į bendrovės, kurios iš tikrųjų um, E, samdyti jaunuolius ir e, sukurtų orės darbo vietas, nes e, pirmiausiai turi būti sukurtos kokybiškos darbo vietos, kurios atneštų socialinės naudos. Jaunimas neturi tapti tiesiog pigia darbo jėga. Jeigu nebus to palaikymo, tai bendrovės taip pat gali pradėti bankrutuoti. Na ir mm, sumažindami poreikį, E, paslaugų ir prekių. E, mes e, paprasčiausiai užkvietame kelią ekonominiam augimui ir turime pasirinkti tokį ekonominį kelią, kuris leistų sukurti tas kokybiškas darbo vietas ir darbėti jaunuolis. Toliau. Raiktai. Žaliai. Gerbiami tarybos nariai, ponė pirmininkė, mes šiandien diskutuojame, kadangi ekonomijos socialinių reikalų komitetas e, pateikė e, savo iniciatyva jaunimo savo pranešimą apie jaunimo užimtumo e, iniciatyvą. Ir Iš tikrųjų, mūsų apklausa rodo, kad e, didžioji dauguma ES piliečių pusės neturi žalio supratimo, apie ką mes kalbam, kas tai per iniciatyvą ir panašiai. Taigi aš turiu paaiškinti, kad socialinė ekonominė krizė e, sukėlė jaunimo darbą, kuris yra neraminančio lygio. Ir dabar aš noriu pateikti e, trumpą ir aišku paaiškimą. E, E, Europos institucijos e, per pasarus metus savo privesnėmis priemonėmis e, sujaukė visą Europos ekonomiką ir tai be abejo privedė prie tokios situacijos, kad jaunimas iš tikrųjų neranda darbo. Kaip atsaką, kaip reakciją mes matome bendrą tendenciją, kad vėlgi ES skirsto pinigus, jaunimas kaltinamas. Na, man atrodo, kad E, šitos lėšos, kurios skirtumas, neturėtų būti e, steikiamas valstybėms, kurios tos pinigus panaudoja nebūtinai pačiu efektyviausiu būdu. Mm, na, iš tikrųjų, tai, kas čia parašyta, yra na, per daug diplomatiška kalba, ją sunku išversti normalią kalbą, tačiau noriu pabandyti. E, daugelis parlamentarų, taip pat ir aš, e, tiesiog įsiutę, kad e, pinigai, kurie buvo paskirti valstybėms narėms jaunimo užimtumo iniciatyvai gyventi, po 22 mėnesių vis dar nėra tinkamai įsisavintos. Mes turime pasinaudoti šito į įrankių ir pareikalauti valstybių narių veikti nedelsint. E, reikėtų gal paskatinti jaunuolius išeiti gatves ir kelti klausimus savo šalių vyriausybėms tam, kad jos skubiai imtųsi veiksmų. FDD frakcijos vardu, ponia Agė. Ačiū pirminkė. Ačiū labai tarybos atstoviai. Dėkuoju kolegos. Dažnai savęs klausiu, kodėl gyvendinamos priemonės tokios neveiksmingos. Iniciatyvoje turi būti nustatyti konkretus tikslai siekiant atsikratyti jaunimo nedarbo. Net nekalbama apie užimtumo didinimą, kalbama visų pirma apie skubės priemonės, kuriamis būtų galima mažinti nedarbo lygį kol kas net neturime galimybės kurti jokių ilgalaikių projektų. Mums nepavyksta detaliau pagalvoti apie ateitį. Pane Mohan Šartie e, e, pateikė gana įdomių minčių e, palygindama Europos jaunimo garantiją ir jaunimo užimtumo iniciatyvą. Na, Deja, turiu pripažinti, kad e, daugelis žmonių net nežino, kas yra jaunimo užimtumo iniciatyva, kas yra jaunimo garantija. Neskiria šių dalykų, žinoma, dėl to, kad nežino, kas tai yra. Galbūt būtų daugiau galimybių, atsivertų daugiau galimybių, jeigu apie šias programas, iniciatyvas būtų daugiau žinoma, Ir galbūt tuomet ir e, jos e, pačios būtų veiksmingesnės. Mano šalyje atrodo, jokių rezultatų nepavyksta pasiekti. Man netgi gėda, kaip švaistomos ES siūlomos galimybės mūsų vyriausybės. Tai tiesiog šeikvojama, nepanaudojama. Nepaisant to, kad e, kaip ir turėtume kontroliuoti, kaip, e, kur, kokiu būdu yra išleidžiamos lėšos, turime užtikrinti, kad jos būtų išleidžiamos tinkamai, bet e, realybė tokia, kad lėšos dažnai net nepanaudojamos pagal savo tikslą. Taigi būtina vykdyti stebėsiną kontrolę, kaip iš tikrųjų leidžiamos tos lėšos. Ačiū dabar. Pone Lopė Fontenije. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nesitikėjau, kad mes, kad kalbėsiu tuoj pat. Matome, kad rezultatai, pasiekti rezultatai mūsų netenkina. Todėl turime dirbti drauge, kad iniciatyvą paverstume geriu ir veiksm, geria, gera ir veiksminga priemonė. Viena iš kliūčių iškilusių buvo išspręsta, buvo padidintas avansinis finansavimas. Ir val, toms valstybėms narėms, kurios neturėjo reikalingų lėšų, dabar atsirado galimybė skirti lėšas jaunimui, kad, galėtų, kad, kad darbo neturintys žmonės galėtų tapti darbo rinkos dalyviais. Yra ir kitų kliūčių, kurios, kurias galima pašalinti. Bet aš norėčiau optimistiškai kalbėti ir pateikti savo šalies pavyzdį. Ispanijoje e, yra didžiulis jaunimo nedarbas ir decentralizuotas valstybės modelis lėtina iniciatyvos įgyvendinimą. Bet nežiūrint problemų, mes vieni pirmųjų įdėgėme reikalingas priemonės. Mums pavyko pritraukti 48 tūkstančius kandidatų, daugelis jų moterys. Turime reikalingą finansavimą ir vykdomos informavimo kampanijos apie tą iniciatyvą. Tikrai naudinga bendradarbiauti su priekybos rūmais Ir taip pat dirbame su įmonėmis, tobulindami to, jų gairias, kad jaunimui būtų lengviau susirasti darbą. Dabar pane Štainruk vieną minutį. Jau kalbėjome apie tai, mm, kaip liūdna, kiek ilgai užtrunka įgyvendinti šias priemonės ir labai gaila, kad daug švaistoma priemonių nepakankamai veiksmingai kovojama su jaunimo nedarbu. Žinoma, siekiama mažinti jaunimo nedarbą, bet e, veiksmingai nepavyksta įgyvendinti šio tikslo. Vyksta daug konferencijų, renginių, kur gražiai kalbama apie šią problemą, tačiau jokių sprendimų nerandama kol kas. sako, kad reikia pinigų, po to pinigų skiriama atsiranda, e, jie nepanaudojami tinkamai. Taigi tikrai neturėtume ieškoti priežasčių pasiteisinimų, reikia daryti viską, dėti visas pastangas, kad padėtume jauniems žmonėms. Ačiū, e, ponė Snenska. Žinome, kad komisijos pasiūlymas didinti iš ankstinių, iš ankstinių lėšų skirimą jaunimo iniciatyvai yra carte blanche praktiškai ir turėtume tikrai ne, nebeteikti jokių pasiteisinimų ir e, stengtis daryti viską, kad padėtume jaunimui, mažintume jo nedarbą Suomijoje yra teigiamos patirties šioje srityje, kitur tokios sėkmės nepastebima. Reikia ieškoti sprendimų ir e, vis dėlto ES gali padėti tik tiems, kas pats nori, kad jiems padėtų. Svarbu, kad jaunimas ir pats rodytų iniciatyvą ir reikia didinant finansavimą, vis tiek kartais valstybėms narėms nepavyksta padėti jaunimui, taigi reikia pagalvoti, ar tos priemonės yra veiksmingos. Pirmininkė, komisijos mm, tarybos atstovai, kolegos, ši iniciatyva yra viena iš pagrindinių priemonių siekiant padėti jauniems žmonėms gyvenime ir manau, kad tas papildomas vienas milijardas eurų, apie kurį sužinojame vakar, yra itin svarbus. Labai džiaugiuosi, kad um, e, ši suma buvo patvirtinta per rekordiškai trumpą laiką. Ir faktiškai um, tik tokiu būdu galime padėti jaunimui. Žinome, kad um, valstybių narių nedarbo lygios skirtumai labai dideli. Yra šalių, kur daugiau nedirbančių jaunų žmonių nei dirbančių. Ir um, kai kurios priemonės yra labai neveiksmingos. Tikimės, uh, kad um, minėtos priemonės padės uh, sparčiau įgyvendinti iniciatyvą, sėkmingiau ją įgyvendinti ir e, labai keista girdėti, kad nepakankamai įsisavinamos lėšos, ar taip yra dėl kažkokių administracinių kliūčių, ar taip yra dėl prastos siūlomų darbo vietų kokybės, galbūt tikslai nepakankamai konkrečiai apibriežti, turėtume pakeisti situaciją darbo rinkoje stengtis um, motivuoti valstybės narės imtis aktyvesnių priemonių. Ačiū. Jūs poniai dėlį vieną minutį. Pone tarybos atstovė, aš turiu labai paprastą žinę. Prašau. Kurią noriu jums perduoti poniai, ponai valstybių ir vyriausybių vadovai, nustokite tuši kalbėti, įrodykite, kad jūs tikrai galite būti drąsus, pasiekite, kad jūsų politinis pasirinkimas, politinis prioritetas būtų jaunimo užimtumas. E, pasitelkusi jaunimo užimtumo iniciatyvą nebuvo sukurta darbo vietų ir valstybės narės nebeturi kuo teisintis, nes finansavimas buvo padidintas ir buvo parengtos reikalingos administracinės nuostatos, kad būtų įtraukti jaunuoliai. Tačiau reikia kovoti dėl to ateityje. Valstybių, vyriausybių a, a, vadovai turi tai suvokti, kad ateities sektoriai yra atsinaujinančios energijos šaltiniai, skaitmeninis sektorius. Būtent ten reikia investuoti. Kodėl? Nes tai e, tie sektoriai siūlo e, solidžias, rimtas darbo vietas. Meli e, valstybių vadovai, jūs nebeturite teisės toliau e, daryti pareiškimų, o, nes jaunimas nebenori jūsų klausytis. Toliau ponas Arnot, vienai minutiai. Kas galėjo nuspėti, kad atsidursime čia? Europos Sąjungos politinė priemonė panaudojant mokesčių mokėtojų pinigus, kurių nepasiteisino. Tai ir e, yra Europos Sąjungos esmė, ar ne? Švaistytis mokesčių mokėtojų pinigais ir nepasiekti jokių rezultatų. Ir valstybės ima suvokti, kad tas kišimasis jiems, joms yra neprimtinas. O Europos parlamentas, kągi jis daro, bando primesti europinį metodą, kaip vienintelį metodą. Yra tokia paprasta alternatyva. E, į Britų mokesčių mokėtojai norėtų finansuoti Britų sprendimus, kad Britų jaunimas rastų darbą. Vokiečiai, vokiečių projektus, Latvijai, Latvių projektus – Tai taip paprasta. Nebūtina, kad viskas būtų pagal Europos Sąjungą. Nustokite kištis ir leiskite valstybėms narėms pačioms panaudoti savo pinigus, e, kad juos paremtų savo jaunimą. Pone Milam, vienai minutį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone e, socialinių reikalų komiteto atstovę. Labai teisingai buvo finansuotas paskutinis e, klausimas. Ką darysite, jeigu paaiškės, per, kad per 12 mėnesių nepavyko pasiekti jokių pagidavimų rezultatų? E, tai reikštų, kad netinkamai panaudojamos ES lėšos, kovojant su jaunimo nedarbu. Kuo didesnis nedarbas, tuo didesni socialiniai kaštai ir susidaro uždaras ratas, kurį puikiai žinome. Reikia mm, nustoti vien kalbėti ir pereiti prie veiksmų šioje institucijoje. Ir įmonės e, turėtų taip pat pasitelkti, e, galimybės taip pat reikėtų pakeisti profesinio rošimo e, politiką. Pabandykime už metų E, įsivaizduoti, kad už metų bus mūsų netenkinantis rezultatai pasiekti. Toliau, ponė Honheri, jūs vienai minutiai. Jau beveik vasara ir praėjo beveik aštuoni metai nuo e, didžiulės finansinės krizės pradžios. Daugybė bankų ir įmonių žlugo, pra, buvo prarasta daugybė darbo vietų. daugelis atsidūrė, daugelis tapo bedarbiais, atsidūrė labai sudėtingoje situacijoje. Jaunimo padėtis yra ypač sunki ir ES ėmėsi iniciatyvos padėti labai sudėtingiausioje situacijoje atsidūrusiems žmonėms. Buvo skirtas finansavimas, e, kad jaunimas e, būtų įtrauktas į darbo rinką. Ir kad, viskas, kad visko neapspręstų lėšų stygius. Tačiau po pusės metų pamatysime, ar, ar ėjome teisingu keliu, nes nenorime, kad, e, kad jaunimas neturėtų jokių vilčių, jokių perspektyvų. Ai, gal... Pone pirmininkė, pone tarybos pirmininkė, jei bandome įvertinti, ar Europa elgėsi solidžiai ir ar iškilo pavojus piliečių pasitikėjimui Europa, tai būtent toks e, atvejis būtent tokios programos, kurios nepasiteisina, tai ir apsprendžia. Jei taryba nori imtis iniciatyvos, ji turės rasti būdų užtikrinti, kad e, tai pasiteisintų, bet taryba neturėtų mums kartoti visiškai e, beviltiškų argumentų apie centrinę administraciją ir apie tai, kad lėšos vėluoja. Pasipriešinkime toms nesąmonėms. E, kalbama apie, apie tai, kad kai kurių projektų neįmanoma pradėti ir kad neįmanoma sukurti kokybiškų darbo vietų, bet reikia pasiūlyti darbo vietą jaunimui dabar. Lo que tenemos claro es que no acaba de arrancar la iniciativa de empleo. Akivaizdu viena, kai kalbame apie jaunimo žimtumo iniciatyvą, kad ji iš tikrųjų neįsibėgėjo, nepaisant to, kad valstybės narės tai buvo įtrauktas ir e, tikslai keliami, e, tiesiog apsunkino gyvenimą daugeliu valstybių narių, tačiau šitą iniciatyvą neveikia. Mes turime virš 5 milijonų bedarbių, kurių amžius iki 25 metų ir pagal Europos barometrą tik 8 žmonės iš dešimties apskritai kada nors yra apie tai girdėję. Pažvelkime į Ispaniją. Ispanija yra svarbi ne tik todėl, kad pas mus didžiulis jaunimo nedarbo lygis, bet ir todėl, kad tai yra pirmoji valstybė e, resursų atžvilgių e, iš 800 tūkstančių, e, kurie yra bedarbiai, tik tai 48 e, tūkstančiai yra užsiregistravę. Ir vėlgi tai, kad jie užsiregistravo, dar nereiškia, kad jie yra iš tikrųjų aktyvūs, kad jie apmokomi ir e, panašiai. Dažnai žmonės samdomi už tiesiog pusę realaus užmokesčio. Tai yra skandalinga. Patom. Noriu išsakyti tam tikrų nuogastavimų ir surūpinimų dėl jaunimo iniciatyvos kai kurios valstybės narėse. E, jaunimo nedarbas yra tik vienas iš rodiklių. Kai kuriuose valstybėse mes matome, kad e, rodikliai, tai kad mažėja jaunimo nedarbas, iš tikrųjų susijęs su to, kad jaunimas tiesiog migruoja iš šalių. Pavyzdžiui, Estijoje iš tikrųjų e, atrodytų sėkmės istorija, jaunimo nedarbas krito gana stambiai, tačiau jeigu šitas, šitie nedarbo skaičiai sumažėjo dėl to, kad jaunimas tiesiog išvyko šalies, tai jokių būdų nerodo e, programos sėkmės. Mano šalyje e, Pavyzdžiui, e, estų tautybės jaunolių e, užimtumo e, rodikliai gerokai mažesni, 1,6 karto mažesni negu rusakalbių jaunuolių. Kalbėjau, jaunolių nedarbas siekia iki 21 procentų. Na, iš tikrųjų, reikia e, primti domen daugiau faktorių, kada vertiname visą šitą jaunimus iniciatyvos sėkmę. Pats Pavel. Ačiū pirmininkė, norėčiau pirmiausiai pasveikinti sprendimą E, padidinti iš ankstinį finansavimą jaunimo užimtumo iniciatyvai tam, kad e, būtų pasiektas kaip galima geresnis efektas. Aš raginčiau komisiją e, skirti dar daugiau išteklių programoms, kuriomis kovojame su nedarbu. Ir pirmiausia, reikėtų akcentuoti būtent jaunimo ir moterų nedarbą jų problemų sprendimą. Mes turėtume bendradarbiauti su Europos investicijų banku ir investicijų fondu tam, kad būtų sukurti finansavimo mechanizmai E, jaunimui ir moteriams, kurios kūrė savo verslą. Tai iš tikrųjų kurtų naujas darbo vietas ir e, jau kalbame apie švietimo sistemas. Aš manau, kad būtų e, siektina, kad šios sistemas būtų kaip galima realistiškesnės ir praktiškesnės. Valstybės narės turi daugiau dirbti su pagrindiniams suinteresuotom grupėm, tai yra valdžios institucijomis, darbdaviais, E, taip pat ne paskutinėje vietoje su pilietinės visuomenės organizacijomis. E, tai turėtų vykti visose valstybės narėse. E, aš kaip jaunimo kartos atstovas manau, kad mokyklos turėtų suteikti jaunolims geresnį parengimą ir padėti jiems lengviau integruotis darbo rinką. Panas Simon, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. schema jau buvo vykdoma kokius metus, kol 2014 e, metų kovo mėnesį e, Torių vyriausybė e, apskaitai pateikė kokios programų, toliau jie pasiūlė panaudoti tik tai minimales lėšas, yra 2006 milijonai eurų prieinami Junktiniai karalystėje, 10 milijonų eurų skirti mano rinkimo apygardos jaunuoliams. E, ir vyriausybė, kurią vadovavo konservatoriai, padarė minimalių pastangų, e, kad e, šitos programos būtų veiksmingai ventos, jie atsisakė pripažinti e, bet kokias taisyklės, kuriamis vadovaujasi visos kitos ES valstybės. Iš tikrųjų, jau sudarė tokias sąlygas, kad jeigu šitos lėšos nepanaudojamas taip, kaip jie norėtų matyti, E, tai šitos lėšos šis negali būti prieinamos, ne, nepanaudojamas. Ir to rezultatas yra didžiulis jaunimo nedarbas vakarų Midlend. Vaspirinski. Ačiū pirmininkė. Problema, kurią aptarinėjame, yra štai kokia. Koks yra požiūris, tarybos požiūris, kai kalbame apie e, taip plačiai ir tiek daug metų reklamuojamas kompanijos, tai yra jaunimo garantijų schemos vykdymą. Galima užduoti labai konkretų klausimą. Tačiau kol kas negirdėjome jokių atsakymų į šį klausimą. Taigi, norėčiau diskusijai pateikti keletą elementų. Ar taryba gal gale įsitrauks ir imsis realiai įgyvendinti e, šią jaunimo garantiją po šešių mėnesių nuo to, kai jinai įsigaliojo ir taip pat ką taryba darys, jeigu staiga paaiškės, kad jaunimo garantija vis dėlto neduoda jokių apčiuopimų rezultatų. Tai yra du, be ne svarbiausi klausimai ir mes norėtumėm, kad kiekvienoje užimtumo taryboje tai būtų pirmos svarbos klausimas. 153 milijarden pro jaar 153 milijonai per metus. Na, visiems žinomas tas skaičius, tai tiek, kiek kainuoja jaunimo nedarbas kasmet. Bet e, vis tiek dar yra problemų registruojant projektus, gaunant finansavimą. Jaunimas kritikuojantis šią iniciatyvą kritikuoja dėl to, kad uh, ji nepasiekia pačių jaunų žmonių. Visą tai rodo, kad kokią Europos politikos viziją turi jaunimas. Didžiuliai pinigai išleidžiami bankams gelbėti, bet jaunimui padėti tikrai netokios visai sumos skiriamos ir be to, jeigu jos skiriamos, dažnai būna per vėlų. Svarbu, kad būtų įmamasi daugiau veiksmų. Ponas man, ačiū pirminkė, 5 milijonų jaunų žmonių neturintis specialybės, darbo, perspektyvų Mūsų tai tikrai neramina ir jie laukia mūsų pagalbos, nu, nuoširdžių nu veiksmų, kad jiems padėtume, kad lėšos nebūtų eikvojamos. Iš ankstinis finansavimas tam tikrose srityse gali būti pakankamai gera priemonė, bet kitose srityse gali būti taip, kad dėl e, tokių priemonių kaip tik mm, žmonės neskatinami imtis aktyvių veiksmų. Reikia atsakyti kai kurios klausimus, ar bus įtraukti socialiniai partneriai, ar MVI bus įtrauktos. Svarbu, kad nepamirštume apie tuos, kas labiausiai e, kenčia. Ačiū dabar, ponia Kumpula Natri. Ačiū pirminkė tarybos um, atstovai jaunimo užimtumo iniciatyva buvo įvertinta labai palankiai, kai ji buvo patvirtinta 2013 metais, daug uh, kalbėta apie tai, kad tokiu būdu sugebame parodyti, kad šis žemynas skirtas ir jaunimui. Problemos mastas labai didelis ir pinigai faktiškai nepasiekia adresatų neturėtume nuleisti rankų, turime rasti naujų būdų padėti jaunimui ir tie nauji metodai turi būti pasitelkiami tam, kad padėtume, kad įmonės priimtų jaunimą į darbą, kad um, įvairios asociacijos užsimtų šią problemą. Yra daug įvairių sričių, kuriuose galime padėti. Tai nėra vien tik su kartomis susijęs klausimas. Turime ir toliau suteikti galimybę jaunimui mokytis, kad įgytų specialybę. Dabar baigiame pasisakymus ir pradedame pasisakymus pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Norinčių labai daug, negalėsiu visiems suteikti žodžio. Pone Ribeira, pirminkė. Ši iniciatyva buvo patvirtinta prieš e, dviejus metus ir ji vis dar nėra tinkamai gyventinama Europos Sąjungoje. Jaunimo nedarbo lygis vis dar absurdiškai didelis, nepaisant to, kad atrodo yra sudarytos visos sąlygos, kad ši programa būtų įgyvendinama. Reikia labiau stengtis. Yra valstybių narių, kurios visai neįgyvendina šios iniciatyvos ir jos turėtų sekti kitų valstybių, pavyzdžiui, mano šalies Portugalijos pavyzdžių. Nepaisant lėšų trūkumo, mums pavyko įgyvendinti šią iniciatyvą ir jau dabar matome teigiamų rezultatų. Dalyvauja, dalyvauja per šios dviejus metus 200 tūkstančių jaunų žmonių ir jaunimo nedarbas sumažėjo 2,2 procento. Taigi per dviejus metus e, nedirbančių skaičių sumažėjo 15 tūkstančių. Ponas Negresko, vieną minutę. 6 milijonų jaunų žmonių neturi darbo. Ir tai kelia klausimą, kaip e, ši jaunimo užimtumo iniciatyva gali kurti naujas darbo vietas, ypač tiems jauniems žmonėms, kurie yra nepalankiausioje padėtyje. Valstybės narės turi imtis veiksmų ir jie turėtų virsti įvairiomis programomis. Turime numatyti uh, dotacijas e, bent jau mokykloms, įmonėms, jauniems žmonėms. Turime vengti pernelik didelės biurokratijos ir kurti paprastas priemonės, kad e, būtų kuo mažiau biurokratinės naštos. Tiem milijonams e, jaunų žmonių, kurie jau nebeteko vilčių, kada nors susirasti darbą, reikia padėti. Ačiū. E, griežto taupimo priemonės sukūrė bedarbio armija Europos Sąjungoje. 2013 metais e, jaunimo nedarbo lygis buvo 50,5 procento, 2014 e, metais Italijoje 41 procentas, Ispanijoje labai dideli taip pat šie skaičiai ir E, tai yra tam tikra griežto taupimo politikos pasiekmė. Skiriamos sumos. Kokios tos sumos? 6 milijardai, 6 milijardai eurų iniciatyvai, 10 milijardų jaunimo garantijai. Ponas e, Dragi skiria daug daugiau savo poreikiams tenkinti. Ir Graikijoje tuo tarpu valstybė turėtų skirti kelis e, milijonus, kad tinkamai bendrafinansuotų e, iniciatyvą ir tam tikra lėšų dalis e, turi ateiti iš Europos Sąjungos. Ačiū, prašau laikytis jums skirto kalbėjimo laiko, ponia, tai yra ponas Novakov. Moite 6 sekundį dnes Ще ползвам не за да... Mano 60 sekundžių, kurias gavau, skirsiu ne problemo sprendimo aptarimu. Jeigu norime išspręsti jaunimo problemas, turime pasitelkti jaunatvišką požiūrį. Iš patirties žinome, kad nesvarbu, kiek pinigų skiriame užimtumui. Svarbiausia yra tai, ar žmonės susiranda darbą. Pabandykime dirbti sparčiau. pažadinkime visus jaunus žmonės. Pasiūlykime žmonėms dirbantiems, dirbantiems įdarbinimo biurose e, nusi, nusimti kaklaraiščius ir pabandyti suvokti, ko reikia jauniems žmonėms. Jaunimas nekenčia eilių, jie nekenčia e, vieno langelio sistemų ir biurokratijos. E, Pabandykime pašalinti biurokratiją, suteikime jaunimui šansą ir jie pakeis Europą. Ponas Kiučiuk. Jaunimo e, nedarbas e, Tai problema, kurią reikėtų spręsti sutelktomis, vieningomis pastangomis. Džiaugiuosi jaunimo užimtumo iniciatyva, tačiau nežiūrinti tai dabar 2015-aisiais 5 milijonai jaunuolių ES neturi darbo. Aš suprantu, kad valstybėms narėms iškyla sunkumų, sunkumų bandant dėkti praktinės programas Turiu pasakyti, kad buvau vienas iš tų Europos parlamento narių, kurie paremė Europos komisijos pasiūlymą padidinti iš ankstinį finansavimą. Pats finansavimas ir papildomos skirtos lėšos savaime problemos neišspręs. Ir būtent dėl tos priežasties noriu paklausyti tarybos, ką rengėtės daryti, kad pasiektumėte veiksmingo priemonių įgyvendinimo ir kaip vertinsite uh, E, rezultatus, kurių bus pasiekta. Ačiū, sako ponia Post. E, nu, turime nepamiršti, kad nedarbas yra ne, ne tiek darbo vietų stygiaus klausimas, bet daugeliui Europoje diskriminacijos klausimas. Romai E, visada susidūrė su diskriminavimu, o dabar jų padėtis yra dar baisesnė. E, tarp jų neturinčio darbo yra tris kart daugiau nei kitose tautinėse grupėse. E, taip pat tarp ramų daugiausia tokių, kurie neteko darbo. Todėl reikia specialių priemonių pa, skirtų paremti romų įdarbinimą. Reikia priemonės skirtos Romams. Tai jiems suteiktų e, galimybę tikėtis geresnio gyvenimo ateityje. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegė, aš tikrai džiaugiuosi, kad uždavėte šį klausimą apie jaunimo užimtumo iniciatyvą. Ir labai teisingai pastebėjote, kad šalis, kuriuose jaunimo nedarbas yra didžiausias ir kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės, ir atsilieka įgyvendindamos jaunimo užimtumo iniciatyvą ir jaunimo garantijų schemą. Kroatijoje nuosmukis tęsiasi jau šešis metus. E, jaunimo nedarbas yra didelis, apie 40 procentų, antras pagal e, antras Europoje. Tačiau mūsų vyriausybė iki 2015 vasario neišnaudojo nei vieno euro iš tos iniciatyvos. Jūs klausėte, kaip taryba rengėsi paskatinti aktyvų tos iniciatyvos įgyvendinimą. Uh, Aš abejoju, ar taryba privers nekompetitingas vyriausybės imtis veiksmų. Ta gali padaryti tik rinkėjai e, konkrečiose valstybėse. Ir galiausiai paskutinis ponas Nikov. Pirmininkė, praėjo metai nuo šios iniciatyvos pradžios, tačiau rezultatai valstybėse narėse yra dar labai toli nuo to, ko tikėjomės. Turėtume kalbėti ne tik apie finansinės priemonės, bet reikėtų e, reformuoti ir švietimo sistemas. Reikia ieškoti naujų neformalaus lavinimo ir e, ugdym, įgūdžių dėgymo būdų, skatinti patirties įgyjimą ir novatorišką mąstymą e, jaunimo tarpe. E, Manau, kad e, tas iniciatyvas reikia pritaikyti prie konkrečių valstybių narių. Bulgarijai, pavyzdžiui, vienas svarbiausių iššūkių tai sudėtingas pereimas iš mokyklos į universitetą. Mano šalyje e, yra, iš mano šalies emigruoja daugybė jaunų žmonių. Todėl manau, kad taryba ne tik turėtų tobulinti šią programą, bet taip pat ačiū, ponė Nikov. Tuo baigėsi spontaniškų pasisakymų procedūra ir dabar žodis poniai Kalinai Lukaševicai. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, noriu pasinaudoti šią galimybę dar kartą pabrėžti. Kalba tarybos atstovė. Ačiū. Noriu pasinaudodama šią galimybę dar kartą priminti apie jaunimo užimtumo iniciatyvos didelę politinę svarbą ir padėkoti parlamentui už tikrai sėkmingą bendradarbiavimą, nes būtent jo dėka e, sugebėjome sėkmingai sureaguoti. Jūs klausėte, kas valstybėms trukdo įgyvendinti šią iniciatyvą. Šiuo konkrečiu laiko momentu sunku įvertinti e, pasiektą vietoje pažangą, nes e, e, ataskaitų rengimo ciklas ES dar neprasidėjo. Šalia grinųjų pinigų klausimo, kuris yra aktualiausias, galėčiau paminėti pakankamai spartų lėšų mobilizavimą, įsisavinimą ir e, pačių iniciatyvų kūrimą. Kai kuriuose valstybėse stinga įgyvendinimo struktūrų, kitose kompetitingų institucijų skirimas yra problema, tą akcentavo kai kurios valstybės. Ir trečia, daugybė klausimų yra susijęs su vietos regionus e, administraciniais gebėjimais įgyvendinti jaunimo žimtumo iniciatyvas. Kaip taryba rengėsi užtikrinti spartų ir našų tos iniciatyvos įgyvendinimą taryba draugės su Europos parlamentu mano, kad e, atsiradus pakankamai grinųjų pinigų bus galimybė įgyvendinti politinės priemonės numatytas jaunimo e, užimtumo garantijų planuose. Padidinus iš ankstinį finansavimą, prisidėsime prie spartesnio lėšų, lėšų mobilizavimo ir padidinsime nacionalinių institucijų galimybės peržiūrėti ir atrinkti paraišką sparčiau. Ir iš karto, kai tik įsigalios e, keičia, ke, ke, keitimus įvedantis reglamentas, tos galimybės ir atsivers. Kita vertus, jaunimo garantijų iniciatyva reikalauja ir struktūrinių reformų, ir susijusių priemonių. Valstybės narės dabar gyvendina e, jaunimo politikos priemonių derinį, e, remdamosi savo e, situaciją ir poreikiais. O jaunimo užimtumo garantija yra viena iš tų priemonių. Visos valstybės pateikė savo jaunimo užimtumo garantijų planus ir įgyvendinimą valstybių mastų stebi taryba, remdamasi užimtumo komiteto ataskaitomis. Tai yra kriterijais paremtas procesas. E, patirties mainai tarp valstybių narių yra taip pat svarbus dalykas, kaip ir įgyvendintų priemonių poveikio įvertinimas. Užbaigdama norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad valstybės narės šiuo metu teikia e, struktūrinių e, duomenų ataskaitas. Tuose ataskaitose pateikiama ir nedidelė apžvalga apie tai, kaip valstybėms sekasi gyvendinti jaunimo, garantijų, jaunimo užimtumo uh, iniciatyvą. Ir komisija uh, vykdo stebėseną draugės su taryba. Veiksminga stebėsena viena iš, yra viena iš sėkmingo gyvendinimo sąlygų ir sėkmingo testinumo e, sąlygų. Ir už tai atsakingas komitetas vykdo daugiametę stebėseną, taip pat ir, e, ir valstybėse narėse. E, dėgiamų reformų sparta. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kai kuriuose labiausiai nukentėjusiuose valstybėse narėse, kur jaunimo nedarbas yra ypač aukštas, šis klausimas tikėtina bus sprendžiamas e, e per Europos semestro diskusijas. E, detaliau tas klausimas bus svarstomas birželio mėnesį dalyvaujant audito rūmo atstovams. Valstybės narės taip pat privalės sustiprinti savo pastangas ir sutelkti dėmesį į reikalingų struktūrinių reformų įgyvendinimą bei kurti kokybiškas priemonės, kad sutiktų galimybės jaunimui dalyvauti darbo rinkoje arba e, mokymo programuose. Taigi, apibendrinant, taryba mano, kad reikia nuveikti daugiau kovojant su jaunimo nedarbu. Aš pateikiau tik keletą priemonių pavyzdžių, kurios gyvendinamos taryboje, draugė su komisija, bandant sistemą padaryti našesnę. Negaliu pažadėti stebuklingų sprendimų rytoj, bet galiu tvirtai pasakyti, kad e, vyksta rimtas darbas ieškant mm, sprendimo artimiausioje ateityje. Ačiū ponė diskusija.